116 taisyklės ketvirtą dalį turiu informuoti, kad nėra pateikta prašymų pateikti korigendumą. Taigi, dabar toliau balsavimas. Dabar balsuosime dėl suprastas procedūros.